Dabar pereikime prie balsavimų. Pradėsim nuo Scheinfeld pranešimo dėl tabako kontrolės pagrindų konvencijos panaikinimo. Ar visi balsavo? sekundėlę. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar langė. Pranešimas su vienodinų techninių normų prieimimas ratiniams transporto priemonėms. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Priimta. Fisas Aikšela pranešimas ES ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarimas, pratys stojimas Europos balsavimo. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Priimta. Dabar Kavados pranešimas dėl tvirtesnio bendradarbiavimo tarptautinių porų turto teisinio režimo srityje balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Priimta. Anderson pranešimas neteisytos priekybos tabako gaminiais panaikinimas. Vardinis balsavimas, balsavim pradedam. Ar visi balsavo, balsavimą baigiame? Priimta. Ferber pranešimas dėl finansinių priemonių rinkų. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pirmas blokas, komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ir dabar rezo, dėl rezoliucijos balsuojam balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Priimta. Kitas e, pono pranešėjo Marko Ferber e, pranešimas dėl finansinių priemonių rinkos pignaudžiavimo rinką ir atsiskaitimo vertimais poveriai. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Pirmas pakeitimas, e, komisijos pasiūlymas, kas už jį. Aš susilaikė, primta. Ir teisėjai koros rezoliuciją balsuojam. Ačiū, balsavimą baigiam. Priimta. Stas audito rūmo nario skirimas ir Rimantas Šadžius. balsuosime slaptai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Patvirtinta. Dėl politikos suderinamumo vystimosi labui aštunta, po aštuntosios dalies yra gerens žodinis pakeitimas. Gerens žodis jums. Mikrofono. Merci, Ačiū, panė pirmininkė siūlo štai tokį pakeitimą žodžiu. Europos parlamentas siūlo nustatyti tokį arbitražų mechanizmą, kuriam kuris būtų patikėtas komisijos pirmininkui ir būtų skirtas e, ir naudojamas e, spręsti e, ginčius klausimus tarp atskirų politikos sričių. Ir jeigu mes pritarsime šiam pakeitimui, tai mes tik tai patvirtintume savo poziciją, kuri buvo 13 metais didelė balsų dauguma patvirtinta dėl balsuojant dėl mano pranešimo atitinkamo. Tokiu būdu užtikrintume politinį nuseklumą. E, vystimosi politikos kontekste. Nes e, priešingų atveju e, ta mūsų vykdoma politika būtų panaši į peilį be geleštės ir be rankinų. Jeigu dabar atsistos daugiau nei 40 parlamentarų, kurie nepritarė šiam pakeitimui žodžiu, tai jau nebus balsuojama. Taigi negalime teikti balsavimų šio pakeitimo žodžiu, tęsime balsavimus. 1 paragrafo 10 per alzata di mano chi a favore. Dešimta, dešimta dalis, kas už kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuolikta dalis, pirma, da, dviem dalis, kas už pirmą dalį, kas už prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, už prieš, susilaikė, Pasitikrimkime elektroniškai balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Primta. 15 dalis. Originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 18 dalis, atskiros dvi dalis, kas už pirmą, už, prieš, susilaikė primta, antroji dalis kas už, kas prieš susilaikė primta. 21 dalis, keturios dalis. Pirma, kas prieš susilaikė primta, antra dalis už, prieš susilaikė primta, trečia dalis už, prieš susilaikė primta, ketvirta dalis už, prieš susilaikė primta Priimta. 24 dalis. Originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Primta. 27 dalis, dvi atskiros dalis, kas už pirmą už, prieš susilaikė primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė primta. 30 dalis, originalus tekstas, 3 dalis, pirma, kas už, prieš, susilaikė primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė primta. Trečia dalis už, prieš, susilaikė primta. 33 dalis Dvi dalis. Pirma dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė. Patikrinkim elektroniškai, balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmesta. 40 dalis, 2 atskiros dalis, kas už pirmą. Už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 41 dalis rankom už, prieš susilaikė priimta. 42 dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Konstatomuoji dalis E už, prieš susilaikė priimta Dar kartelį pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimą baigiame. Primta. Konstatuojame dalis F. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai taip pat balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Primta. Dėl visos rezoliucijos balsavimo pradedam. Balsavimą baigiame. Primta. Hoibuch pranešimas naujasis aprūpinimo maistų ir mytybos saugumo alijansas. Antroji dalis Balsuojame elektroniškai. Balsavimą baigiam. Priimta antroji dalis, keldami rankas balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečia dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 15 dalis originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė. 18 dalis, keldami rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 22 dalis, dvi dalis, pirma, už, prieš, susilaikė. Ir antra dalis už, prieš, susilaikė, primta. 25 dalis, pirma dalis. Balsuojam elektroniškai. Ačiū, balsavimą baigiame. Priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28 dalis, keliam rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 30 E, ketvirta dalis, pirma įtrauka, pirma dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 34 dalis, antroji įtrauka, balsuokim elektroniškai. Ačiū, balsavimą baigiame. Priimta. 34 dalis, 6 įtrauka, 2 dalis, 1. Už, prieš, susilaikė, primta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, primta. 36 dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 59 straipsnis, dvi dalis, pirma dalis, už, prieš, susilaikė, primta Antra dalis už, prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 66 straipsnis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 72 straipsnis. Kas už, kas prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Priimta. 85 straipsnis. Kas už, kas prieš. 88. Kas už prieš susilaikė priimta. 26 dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 37 dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojama dalis C, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Samas baigtas. Balsavimas baigtas priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. Stolojan tarptautinio apskaitos standartų vertinimas. Balsuojame dėl visos rezoliucijos elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Priimta. Van Orden pranešimas taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su Jungtiniam tautom ir Afrikos sąjunga. Šeštas straipsnis. Originalus tekstas. Už prieš susilaikė primta. Devinta straipsnis pirma dalis, kas už, prieš susilaikė primta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė primta. Trečia dalis, balsuojam elektroniškai. Kas už? E, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas priimta. 13 e, straipsnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16 straipsnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 18 straipsnis, balsuojam elektroniškai, balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Primta. 22 dalis keliam rankas už, kas prieš susilaikė primta. Aštunta dalis, dvi dalis atskiros, pirma dalis kas už, kas prieš susilaikė primta, antra dalis už, prieš susilaikė primta. Konstatuojama dalis N, pirma dalis už, prieš susilaikė primta, antra dalis kas už, prieš susilaikė primta susilaikė priimta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam, priimta. Einam toliau. Česak pranešimas dėl nesažingos prekybos praktiką maisto produktų tiekimo grandinėje. Agri komitetų pakeitimai. Pirmas, kas už, kas prieš, susilaikė primto. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė primto. Dėl visos rezoliucijos balsuojam elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Primta. Makentai pranešimas dėl technologinių sprendimų tvariam žemės ūkiui. E, penktas straipsnis, dvi dalis, pirmo dalis už, kas prieš susilaikė, primta, antroji dalis, balsuojame elektroniškai, balsavimą pradedam, balsavimą baigiam, primta. Aštuntas straipsnis, pirm, dvi dalis, pirma dalis už, prieš susilaikė priimta, antra dalis už prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Primta. 20 straipsnis. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. 24 straipsnis, 3 dalis, pirma dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, elektroniškai balsuojam, balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Atmesta. Trečioji dalis, balsuojam vėlgi elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Priimta. 25 straipsnis. Taip pat balsuojam elektroniškai, balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Priimta. 27 straipsnis, 3 dalis. Pirma dalis už prieš susilaikė primta. Antra dalis balsuojame elektroniškai. Balsavimą baigiame. Primta. Trečia dalis balsuojame elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Atmesta. 28 straipsnis. Balsuojam elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Atmesta. 30 straipsnis. Balsuojam elektroniškai. Balsavimą pradedam. Baigiam. Atmesta. 31 straipsnis, dvi dalis, pirma dalis e, elektroniškai balsuojame, balsavimą pradedame, balsavimą baigiame. Atmesta. Antroji dalis atkrenta, perinam prie 32 straipsnio, balsuojam, kildami rankas, kas už, prieš susilaikę primta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikę primta. 41 straipsnis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime balsuodami elektroniškai. Balsavimą baigiame. Primta. 42 straipsnis, 3 dalis, pirmoji. Kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Antra dalis balsuojam elektroniškai. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiam. Priimta. Trečioji dalis. Taip pat balsuojam elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmesta. 46 straipsnis. 46 straipsnis balsuojam elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmesta. 47 straipsnis. Balsuojam elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. atmesta. 58 straipsnis dvi dalis. Pirma už, prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė primta. 70 straipsnis dvi dalis. Pirmoji dalis keliam rankas kas už, prieš, susilaikė primta. Antroji dalis balsuojame elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Atmestam. 74 straipsnis, pirmoji dalis, balsuojam elektroniškai, balsavimą pradedam, balsavimą baigiame. Priimta. Antroji dalis, balsuojam elektroniškai, balsavimą pradedam, balsavimą baigiame. Priimta. Konstatuojame dalis B. Originalus testas, dvi dalis, pirmoji dalis, keldami rankas balsuom, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniškai, balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. Antroji dalis balsuojam elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Priimta. E, konstatuojama dalis C. Trys dalis. Pirmoji dalis. Balsuojame keldami rankas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Balsuojame elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Priimta. Trečioji dalis, taip pat balsuojam elektroniškai, balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Priimta. Į konstatuojame dalis, originalus testas, balsuojame elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Priimta. Konstatuojame dalis Q. Dvi dalis balsuom keldami rankas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Konstatuojama dalis R, dvi dalis. Pirmoji dalis, keldami rankas balsuom, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, balsuojame elektroniškai, balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Priimta. einam prie Haitamo pranešimo inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimas ateityje valdant Europos ūkius. Dešimtas originalus teksto straipsnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas straipsnis, balsuom keldami rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 31 straipsnis, keldami rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Priimta. Antroji dalis. E, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 32 straipsnis, 5 dalis. Pirmoji. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji. Už. Kelkite rankas kiek aukštėliau, nes nematau. Antroji dalis, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimo pradedam. Balsavimą baigiam. Primta. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. Ketvirtoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Manau, kad priimta, bet dar pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimą baigiame. Priimta. Penktoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 33 straipsnis, dvi dalis, pirmoji, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. Konstatuojama dalis A. Kas, e, keturios dalis. Pirmoji. Už. Prieš. Susilaikė. Primta. Antroji dalis. Už. už prieš. Susilaikė. Primta. Trečioji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Primta. Ketvirtoji dalis. Keldami rankas balsam, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Konstatuojama dalis C. Dvi dalis. Pirmoji už, prieš, susilaikė, primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, primta. Konstatuojama dalis D. Dvi dalis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Į konstatuojimo dalis, dvi dalis. Pirma, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojimo dalis J, dvi dalis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Pasitikrinkim dėl visako. Dėl antrosios dalies balsuojame elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ir dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. Balsuojame elektroniškai, balsavimą pradedam. Priimta. Balsavimą baigiame. O dabar galime pereiti prie paaiškinimų dėl balsavimo. Kolegos išeina iš posėdžių salės, taigi padarykime minutėlės pertraukėlę. Kolegos išeis ir tuomet paaiškinsime, kaip balsavome. Ačiū. alle dichiarazioni di voto. Relazione Mar... Dabar paaiškinsime balsavimo motyvus. Markus Ferberio pranešimas. Finansinių priemonių rinkos. Ponas Počiakas, vieną minutę.